bendrą moterų reikalų komiteto ir mūsų komiteto, Žemės ūkio reikalų komiteto posėdį. Šis bendras posėdis rengiamas e, yra e, susijęs su moterų vaidmeniu kaimo vietovėse. Mūsų pranešės Marijana Petir ir Marielinė Sendra Rodrygės, dar mūsų komiteto nariai, matau, kad pasirašinėja, bet aš punktualiai buvau pasirengęs pradėti posėdį. Norėčiau kol kas pasisveikinti su visais parlamento nariais, ypač kolegomis iš moterų reikalų komiteto. Sveiki atvykę, sveikinuosi ir su jūsų asistentais. E, šiandien dalyvauja ponas Žao Pimenta Lopes, e, moterų reikalų komiteto vicepirmininkas. Suteiksiu jam žodį trumpai pasisakyti, prašom. Ačiū pirmininkė. Ilgai nekalbėsiu. Tiesiog moterų reikalų komiteto vardu norėčiau padėkoti už šią galimybę kartu dirbti abiems komitetams. Ir galiu pasakyti, kad pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai tikrai daug pastangų padėjo rengdami mūsų šiandien aptariamą pranešimą. Ir buvo siekiama be abejo parengti tinkamai suderintą dokumentą, tinkamai atspindėti moterų vaidmenį kaimo vietovėse. Taip pat pranešime siekiama mm, nurodyti sritis, kuriuose vyrų ir moterų neligybė itin ryški. Tai tiek trumpai, pirmininkė, vėliau galbūt pasakysime daugiau. Ačiū. Ar pranešėjos norėtų pasisakyti? Klausiu um, pranešėjų, ponė Petir. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems uh, padėjusiems renkti šį pranešimą. Ačiū visiems kolegoms teikusiems pastabas ir pakeitimus. Ir ačiū už tai, kad parodė, kad jiems yra svarbus klausimas moterų vaidmens kaimo vietovėse. Ir jie tikrai prisidėjo prie šio darbo. Tikėkime, kad šis pranešimas padarys E, teigiamą poveikį po to, kai bus patvirtintas. Ir norėčiau dar pasakyti, kad šis pranešimas e, skiriamas visoms drąsioms moteriams gyvenančiams kaimo vietovėse. Jos atlieka tikrai daugybę vaidmenų, jos um, prižiūri šeimas, e, saugo kultūrinį. Uh, E, paveldą, padeda saugoti kraštovaizdį, augina maistą, taigi jos yra tikrai didžios moteris ir aš e, tikiu, kad šis pranešimas padės mums pagerinti jų statusą. Ačiū. Pone Samva. Sandra Rodrijas. Ačiū pirmininkė, aš taip pat e, norėčiau visiems padėkoti už pagalbą dirbant su šio pradėšimu. Ačiū visiems už pakeitimus. Jie mums leido baigti renkti šį pranešimą, kuris jums šiandien pateiktas. Taip pat norėčiau, kad šis pranešimas mums padėtų toliau dirbti gerinant moterų gyvenimą ir saugant moterų teisės kaimo vietovėse, pirmininkas. Prašom, Ar teisingai supratau, kad vyks diskusijos šio pranešimu, ar ne? Ne, diskusijų nebus, bus tik balsuojama. Pirmininkas tik balsuojama. Taip pat e, norėčiau pasisveikinti su ponios Petir svečiais. Tai yra aktyvios moteris iš kaimo vietovių. Pone Petir. Uh, jas e, priėmė e, šiandien, jos lankosi mūsų komitete, taigi norėčiau Jūs maloniai pasveikinti. O dabar balsuosime ir pagal taisyklės, dėl kompromisų balsuosime elektroniniu balsu būdu. Ir jeigu matysiu aiškiai kaip balsuojama e, dėl kai kurių pakeitimų, tai elektroninių balsavimo nebus dėl jų. Ir pradėkime balsuoti 15 kompromisas. Galiu jau baigti balsavimą, taigi baigiame balsuoti. Kompromisas patvirtintas. Ačiū. Toliau 100. 76 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Kažkas prašo žodžio, prašom. Neveikia kortelė. Kągi, gerbimiai, prašau kelti rankas nes kitaip turėsime tikrinti elektroniškai. Taigi, e, kas už 176 pakeitimą? Ačiū, kas prieš? Pakeitimas atmestas. Nėra vertimo į anglų kalbą, sako delegatas. Dabar viskas gerai. Taigi e, dar kartą, 16 kompromisas balsuojame elektroniniu balsu, būdu. Pasitikrinkime dėl 176 pakeitimo elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Bet e, vertėjo patikrinti, nes skirtumas nedidelis. Ir dabar balsuojame dėl 16 kompromiso. Pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 17 kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 161 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 144 e, pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 144 pakeitimas pradedame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Balsuosime dėl 18 kompromiso. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pereisime prie 306 pakeitimo. Kas už 306? Ačiū patvirtinta. Antra dalis. Kas už antrą dalį? Kas prieš? Patvirtinta. Galime patikrinti. Balsuosime dėl 19 kompromiso. 19 kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Baigėme balsuoti. Ponas Tarabela, prašom. Pirmininkė, kodėl mes nebalsavome dėl 174 pakeitimo? E, jis netkrenta, prieš 19 kompromisą reikėjo balsuoti dėl panašai pirėk 174 pakeitimo. Dėkuoju. Labai ačiū uh, už pastabą, tikrai padariau klaidą. Uh, Ačiū, kad atkreipėte dėmesį. Taigi 174 pakeitimas kas už. Ačiū, priimta. Toliau balsuojame dėl 19 kompromiso. Jis patvirtintas. Bet pakartokime. Balsuojame dar kartą dėl 19 kompromiso. Ačiū, baigėme balsuoti. Patvirtinta. Toliau 180. Ne, 199 pakeitimas. Kas už? Ne? Šimtas devyniasdešimt devintas pakeitimas. Kas už? Kas už? Ačiū, kas prieš. Atmesta. Du šimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime du šimtasis pakeitimas. Balsuojame elektroniškai, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta, bet nedidelė dauguma, todėl ir patikrinome. Dvidešimtasis kompromisas pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta, periname prie 21 kompromiso. Balsuojame. Pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta, periname prie 307 pakeitimo. Kas už? 307. Ačiū, patvirtinta. Kas už 190 pakeitimą? Kas už, kas prieš? Atmesta. 201 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. 212 pakeitimas. Kas už? Prieš? Patikrinkime 212 elektroniškai. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Pereiname prie 22 kompromiso. Pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Pereiname prie 227 pakeitimo. Jis toks pat kaip 229. Ar prašote žodžio? Ne. Taip. Norėčiau, kad patikrintume dėl 190 pakeitimo. Man atrodo, kad e, sakėte, kad atmesta, bet man susidarys įspūdis, kad patvirtinta. E, pirmininkas iš Ateitie prašom iš karto reaguoti. Grįžkime prie 190 ir e, balsuokime elektroniškai dėl 190 pakeitimo. Taigi balsuojame dėl 190 elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. Atmesta. Ačiū. Toliau periname prie 227 ir 229 pakeitimų. Jie yra vienodi. Kas už? Prieš? Patikrinkime. Man atrodo, kad patvirtinta, bet patikrinkime elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Ne per didelis skirtumas. Ačiū. Toliau 23 kompromisas. Pradedame balsuoti. 23. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 234 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Patvirtinta. 172 pakeitimas. Kas už? Patvirtinta. Ačiū. 251 kas už, patvirtinta, ačiū. 24 kompromisas. Baigiam balsuoti. Toliau 297 pakeitimas kas už. Kas prieš? Atmesta. 243 pakeitimas kas už? Patvirtinta. 25 kompromisas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Toliau 265 pakeitimas. Kas už? Ačiū patvirtinta. 245 kas už? Ačiū, patvirtinta. 246 kas už, prieš, atmesta. 26 kompromisas. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta ir 28 kompromisas. Neatsiprašau. Taip, 28 kompromisas. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Toliau 280. 284 pakeitimas. Kas už 284? Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime 284 elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. Du šimtai aštuoniasdešimt ketvirtas. Patvirtinta nedidelė dauguma. 309 pakeitimas. Ne, 27 kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Kas už 309 pakeitimą? Ačiū patvirtinta. Toliau elektroniniu būdu balsuojame dėl 27 kompromiso. Pradedame balsuoti. Baigia balsuoti. Patvirtinta 294 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 300 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Pasitikrinkime dėl 300 pakeitimo balsuojame elektroniškai. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau 29 kompromisas. Pradedame balsuoti. 29. Baigiam balsuoti. Patvirtinta 30 kompromisas. Pradedame balsuoti. 30. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau pirmasis pakeitimas. pono Marijas. Pakeitimas, kas už pirmą pakeitimą? Prieš? Patvirtinta, bet patikrinkime. Tikriname pirmas pakeitimas. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už? Ačiū patvirtinta. Trečias pakeitimas kas už? Ačiū patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas kas už? Patvirtinta. Penktas pakeitimas kas už? Patvirtinta. Šeštas pakeitimas kas už? Patvirtinta. Septintas kas už? Patvirtinta. Pirmas kompromisas balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta 127 e, pakeitimas pono Gošievski. Kas už? 127. Kas, už, kas prieš? Atmesta. Antras kompromisas. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 105 pakeitimas. E, ponios Dansila Kas už 105? Ačiū patvirtinta. Trečias kompromisas, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiam. Patvirtinta toliau 58 pakeitimas ponios Krupa. Kas už 58? Prieš? Atmesta. 31 pakeitimas kas už? Prieš? Atmesta. Toliau penktas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta 42 pakeitimas, ponios Moj, kas už. Prieš atmesta. Šeštas kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta septintas kompromisas. Pradedame balsuoti. Ačiū, baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau 51 pakeitimas. Ponios Sendra ir kiti kolegos. 51 už, prieš, atmesta, bet patikrinkime. Tikriname 51 pakeitimą elektroniškai. Baigime balsuoti. Atmesta nedidelių skirtumų, todėl reikėjo patikrinti. Pradėtume balsuoti dėl aštunto. Ne. Dar 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Balsuojame dėl aštunto kompromiso. Pradedame. Baigiam balsuoti. Ir Toliau 60 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Patvirtinta. 61. Kas už? Prieš? Atmesta. 62. Kas už? Patvirtinta. 65. Kas už? Patvirtinta. 66. Už? Patvirtinta. 68. Už? Patvirtinta. Devintas kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame. Ačiū. 92 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. 73 pakeitimas už? Prieš? Atmesta. Dešimtas kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame. Ačiū. 126 pakeitimas kas už? Ačiū. Patvirtinta. 11 kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Periname prie 12 kompromiso ir pradedame balsuoti 12 kompromisas. Baigime balsuoti. Patvirtinta 22 pakeitimas kas už. Ačiū patvirtinta. 106 kas už. Kas prieš. Tikriname 106 pakeitimas. Pradėme balsuoti elektroniškai. Baigime balsuoti. Dviejų balsų persvara atmesta, taigi tikrai reikėjo patikrinti. Toliau 110. Kas už? Prieš. Nekeliate rankų. Tikriname. 110 pakeitimas. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 111 pakeitimas. Kas už? Ačiū, patvirtinta. 112. Kas už? Ne. Dėl jo nereikia balsuoti. 13 kompromisas pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta 14 kompromisas. Balsuojame. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos pasiūlymo su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Ačiū, baigiame balsuoti. Labai ačiū, norėčiau pasveikinti pranešėjus. Ačiū visiems už bendrą darbą, už bendrą balsavimą. E, ačiū visiems rengusiems šį svarbų pranešimą. Noriu dar kartą visus pasveikinti. Ir noriu paklausti, ar pranešėjus norėtų pasisakyti. Nematau, kad norėtų. Taigi, ačiū. Trys e, minutės techninės pertraukėlės, kad galėtumėt visi išeiti iš salės tiems, kam reikia. Apgailę staujam, kad mus paliekate, bet mes toliau balsuosime komitete. Bardzo dziękujemy. Myślę, że udało nam się, proszę Państwa. Gerbėmėjai, tikrai pavyko mums e, pakankamai greitai balsuoti. Thank you.

Z chęcią, z chęcią zapraszamy. Kągi, prašom visus e, norinčius pasilikti tolesniam posėdėje, mes tik džiaugsimės. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego głosowania. Kągi, kolegos, periname prie kitų balsavimų punktų. Ponas Viegas yra pranešėjas. Pavadinimas šios nuomonės tinkamas Europos regionų finansavimo priemonių derinys - finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES sąnglaudos politikoje. Tai yra labai svarbi nuomonė, todėl kad e, kalbame apie naują požiūrį, apie stipres finansinės priemonės, kurios pakeistų dotacijas ir subsidijas. Ir gerai, kad e, priimsime šią nuomonę dabar, nes tikrai kalbame apie lėšų panaudojimą per artimiausią finansinės perspektyvos laikotarpį. Manau, būtų gerai, jeigu pasisakytų pranešėjas, jeigu jis yra. Yra ponė Sandra, koordinatorė. Ne, aš norėčiau tik paprašyti, kad reikėtų porą minučių palaukti, jis išėjo kortelės. Miguelis Viegas nuėjo pasimti savo balsavimo kortelės. Gal galėtume palaukti porą minučių. Kągi gerbimi, porą minučių galime palaukti, nes e, turime sutaupę šiek tiek laiko. Jo labiau, kad laukiame pranešėjo. Thank you. w takim razie mam propozycję. Jest... Turiu pasiūlymą. Yra ponia Densila, taigi galime galbūt pirmiausia aptarti jos nuomonę. Tai yra darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas. Pone Dancila, pranešėja. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas yra atsakingas komitetas, o dabar žodis pranešėjai. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti kolegoms, sekretoriatui ir visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Aš tikiuosi, kad šis pranešimas mm, atneš pridėtinės vertės. Ne visi sutarė, kad e, darbas e, yra labai svarbus ir tikrai ypač e, svarbus spręsti mažų garantijų darbo klausimą. Počiname. Ačiū, o dabar pradėsime balsuoti ir pradėsime nuo A kompromiso. Balsuosime elektroniniu būdu. A kompromisas. Baigiam balsuoti. Patvirtintas kompromisas, toliau 38 e, pakeitimas. Kas už 38? Ačiū patvirtinta. 39. Pono Kabuto. Tikriname 38. Tikriname elektroniniu būdu. Atsiprašau, bet e, prieš tai ir jūs, ir ponas Tarabėla, balsavot už. Tai aš pagalvojau, kad jeigu jau jūs už, tai jau ir dauguma. Baigėme balsuoti. Poprawka, oży... poprawka. Atmesta. Kolegos, čia anksčiau Socialdemokratai balsavo už. 39 pakeitimas. Kitas skaičius. Nepaprastai e, neklysta e, socialdemokratai. 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Kas už? Patvirtinta. 31. Kas už? Patvirtinta. B kompromisas pradedame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 38 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 53 pakeitimas už. Patvirtinta. 55 už. Patvirtinta. 56 už. Patvirtinta. C kompromisas pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 59 pakeitimas Kas už 59 patvirtinta. BA kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta D kompromisas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 70, 71 ir 72 pakeitimai. Kas už? Patvirtinta. 49. Kas už? Patvirtinta. 82 už. Patvirtinta. 83 už. A, 84. 74 už. Patvirtinta. 75 už. Patvirtinta. 77. Kas už? Prieš. Atmesta. 78 už. Patvirtinta. 79 už. Prieš. Atmesta. 80 už. Patvirtinta. 81 kas už. Patvirtinta. 86 už. Patvirtinta. 83 už. Prieš. Patikrinkime. 83 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl E kompromiso. Baigiame balsuoti. Patvirtinta F kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau pakeitimų blokas 98, 101, 103 ir 107. Ne, 3 pakeitimai. 98, 101, 103. Kas už? Ačiū patvirtinta. 106. Ne. Šimtasis pakeitimas kas už? Šimtas kas už? prieš, patvirtinta. 102, kas už, prieš, atmesta. Ar tikrinksime? Ne. Toliau 104 pakeitimas. 104. Kas už? prieš, atmesta. 105 pakeitimas kas už, prieš, atmesta. Pirmas pakeitimas kas už, panodanta, kas už. Ačiū patvirtinta, pirmas kompromisas, pradedame balsuoti. Balsuojame, baigiame balsuoti. Toliau antras kompromisas. Kas už? Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Balsuojame dėl trečio kompromiso. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 13 pakeitimas. Ačiū, patvirtinta. Keturioliktas, kas už, patvirtinta. Šešioliktas, už, prieš, atmesta. Septynioliktas pakeitimas už, prieš. Patikrinkime, septynioliktas pakeitimas elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 16, 18 pakeitimas pono Tarabėlos, kas už, prieš. Balsuojame dėl 18 pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta 19 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta 19. 21. Kas už? Patvirtinta. 22 ir 23 pakeitimai kartu. Kas už? Patvirtinta. 24. Kas už? Prieš. Atmesta. 25. Kas už? Patvirtinta. 26. Kas už? Prieš. Atmesta. 27. Už. Prieš Patikrinkime 27. Pradedame. Baigiam balsuoti. Atmesta nedidelė persvara. 28. Kas už? Prieš. Atmesta, bet patikrinkime. 28 pakeitimas. Pradedame. Baigiam balsuoti. Atmesta. Atsiprašau. Dvidešimt devintas pakeitimas kas už? Ačiū patvirtinta. Trisdešimtas pakeitimas kas už? Ačiū patvirtinta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuojame elektroniniu būdu, pradedame. Ačiū. Patvirtintas, patvirtinta nuomonė, sveikiname ponę Dancilą, ar norite pasisakyti? Ar norite pasisakyti, prašom. Nie, dziękuję. E, gratulujemy pani poseł. Dziękuję. Sveikiname nuomonės referentę. Ačiū visiems dirbusiems kartu. Mm, ačiū ponui Tarabelai. Tavo va, paniom. Mūsų vardu, ponas Tarabela pabučiavo kolegę. Ir toliau periname prie uh, pono Viega pranešimo. Pranešėjas jau atvyko. Aš jau sakiau, e, koks, e, kokia svarbi ši nuomonė. Mes kalbame apie labai svarbės finansinės priemonės, kurios turi būti patvirtintos dar per šį finansinės perspektyvos laikotarpį, nes vėliau turėsime per kitą laikotarpį daugiau priemonių finansinių ir mažiau tiesioginių e, dotacijų. Taigi dabar žodis e, pranešėjų ponas Viekas. Ar, muito obrigado. Dėkoju. Turiu kelis trumpus komentarus. Negaišinsiu jūsų mm, laiko ilgai. Mm, mes mm, paruošėme dokumentą, kuris, mano manimu, puikiai atspindi šio komiteto poziciją. Finansinės priemonės kuriuos, kurias mes išvardijome, yra naujos, e, naudingos. Jas reikia naudoti, bet jos neturėtų kelti pavojos esamoms paramos e, žemės ūkių programoms. Ypač tai pasakytina apie programas, kurios yra antrajame ramstyje. Taigi, Ši, šios naujos priemonės turi veikti kartu su e, senesnėmis e, paramos e, programomis. Jų ne, ne, nereikia pakeisti, jas tiesiog reikia papildyti. To reikia tam, kad galėtume saugoti ir tradicinės paramos priemonės ir antrosios, antrojo ramščio priemonės. Taigi aš norėčiau pasidžiaugti parengtų dokumentų. Mes jį parengėme prisidedant ir sekretoriatui, agri sekretoriatui ir e, kolegoms, jų asistentams. Mes visi pasidarbavome Ir taip pat suorganizavome ir klausimus, kuriuose dalyvavo žemės ūkio sektoriaus atstovai. Taigi manau, kad šiam dokumentui, šis dokumentas mm, pasieks komprom, mm, konsensusą, jam e, pritars didžioji dauguma. Dėkoju, manęs e, buvo paprašyta kalbėti arčiau mikrofonu. Dabar perėsime prie balsavimo. Taigi visų pirma, Norėčiau padėkoti pranešėjui ir dabar balsuosime dėl kompromiso A. Pradedame balsavimą. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 39 pakeitimas, pono Europės pakeitimas, kas už? E, patvirtinta. 21 Patvirtinta. 23. Kas už? Patvirtinta. 79. Kas už? Prieš. Atmestas. B kompromisas. Pradedame balsavimą dėl B kompromiso. Balsuokime. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Toliau 31. Kompromisas. Kompromisas kurį pateikė ponas Šani. Patvirtinta. 32, 33 ir 34 kartu. Kas už? Patvirtinta. 35 kompromisas už. Prieš. Patikrinkime dėl 35 elektroninių būdų pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Kompromisas C. Balsavimas pradėtas. Baigiame balsavimą. Dar kartą pradėkime balsavimą dėl šio kompromiso. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Kompromisas D. Pradedame balsavimą dėl kompromiso D. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 48, e, kurį pateikė ponas Kaputo. Kas už? Patvirtinta E kompromisas. Pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. Toliau 39. 59. Kas už? Jį pateikė ponas Nikolson. Patvirtintas 60 e, pakeitimas. Patvirtintas 61. 62. Kas už? Patvirtintas F kompromisas. Pradame balsavimą. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. 73. Kas už? Prieš. Atmestas. 75. Kas už? Prieš. Patikrinkime elektroniškai dėl 75. Pradedame balsavimą. Baigiame. Atmestas 76. Kas už? Patvirtintas 77. Kas už? Pritarta. Patvirtinta. Toliau kim, pirmas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Toliau antras kompromisas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Ačiū. Patvirtintas toliau trečias kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Balsuojame už e, visą nuomonės projektą, kuris buvo pakeistas. Su pakeitimais pradame balsuoti. Baigiame. Dėkoju. Patvirtinta. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Ir norėčiau paklausti, ar jis norėtų pasisakyti. Ne. Taigi sveikiname e, jį ir taip pat dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios nuomonės rengimo. Toliau perėsime prie paskutinės e, nuomonės, dėl kurios balsuosime šiandien. E, ji yra skirta Alif Palmioliejui. Atsakingas e, komitetas yra aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto e, saugos komitetas. E, nuomonė dėl Alif Parmalėjos ir atogražų miškų naikinimo. Suteiksiu žodį pranešėjui. Ar pranešėjas yra posėdėje? Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir visiems e, kolegoms. Darbas buvo tikrai techninio pobūdžio, taigi Mums teko diskutuoti, aptarti daug klausimų. Dėkuoju visiems, kurie domisi šią temą. Aš manau, kad mes pasiekėme konsensusą, sutarimą. Ši tema yra labai svarbi, sužiūrint iš socialinės ir aplinkosaugos e, perspektyvos. E, miškų kirtimas. Norėčiau kalbėti dar minutę. Uh, E, miškų kirtimas yra svarbi tema. Aš norėčiau padėkoti visiems, todėl kad alyvpalmių aliejus daro didelį socialinį poveikį ir tokiuose šalyse kaip Indonezijoje. E, ir e, Indonezijoje, pavyzdžiui, daug daugiau paviršiaus, žemės paviršiaus yra skirta alyvpalmių aliejų negu, pavyzdžiui, Vokietijoje. Ir uh, Mm, alyvpalmių aliejus atvyksta į Europą, jis atvežamas į Europą, jis yra naudojamas maiste ir degaluose, kurie mes e, pripažinome, kad reikia pripažinti e, žmogaus e, teisės ir kad reikėtų naikinti, pamažu mažinti alyv palmiulėjaus kiekio degaluose. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Dėkoju. Balsuosime. Ne. Buvo pateiktas prašymas pasitarti su koordinatoriais. E, buvo pasiūlyta pradėti koordinatorių posėdį anksčiau, nes jis buvo numatytas 11.30. Galbūt galėtume jį pradės, pradėti anksčiau. Pasitarkite, pasitik, patikrinkite. Tai. Nu, Perikime prie balsavimo. Pirmasis kompromisas, pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtintas. Toliau antras kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Trečias kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą. Toliau 18 pakeitimas, kas už. Patvirtintas. 78, kas už. Patikrinkime elektroniškai dėl 78. Balsavimas pradėtas. Pradedamas. Baigiame balsuoti. Atmestas didžiąją daugumą. Ketvirtas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtytas. Penkioliktas pakeitimas. Kas už? prieš. Galbūt patvirtintas, bet pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 115 e, kompromisas. Balsuojame. Atsiprašau, sako pirmininkas, praleido 131. Patvirtintas penktas kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas šeštas kompromisas. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Toliau pereikime Patvirtintas. Toliau periname prie 50. Kas už? Prieš. Atmestas. 54. Kas už? Prieš. Atmestas. 7. Kompromisas. Kas e, Pradame balsavimą. Baigiame balsavimą. Šimtas trisdešimtas kas už, prieš, atmestas 119, kas už, prieš, atmestas. Aštuntas kompromisas, kas, pradame balsavimą, baigime balsavimą. Patvirtintas. Devintas kompromisas, kas už. Pradedame balsavimą dėl devinto kompromiso. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Dešimtas kompromisas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtintas dėkoju. Vienuoliktas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Dvyliktas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 13 kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. 14 kompromisas, pradame balsuoti. Baigiame balsavimą. 15 kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Mm, patvirtintas 16 kompromisas. Baigiame balsavimą. Toliau 17 kompromisas. Pradedame balsavimą dėl 17 kompromiso. Baigiame. 115 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmestas. 112 už. Prieš. Patikrinkime elektroniškai dėl 112. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtintas.

Toliau 170 pakeitimas, kas už. Dėkuoju patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Kas už? Atsiprašau, elektroniškas balsavimas, sako pirmininkas. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Dėkoju ir sveikinu nu, pranešėją. Ar pranešėjas norėtų pasisakyti? Ne? Taigi dėkoju visiems mm, nariams, dėkoju visiems bendradarbiams, šešėliams pranešėjams. Taigi, mūsų komiteto posėdis baigtas ir norėčiau paklausti, ar e, galėtume pradėti koordinatorių posėdį kiek anksčiau.